užsienio valiuta. Ir dabar suteiksiu žodį mūsų svečiui Europos komisijos vardu. Kalbės jos narys Jonathanas Hilas. Prašau, ponė komisijos nariai. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad turime galimybę pakalbėti šiuo svarbiu klausimu uh, užsienio valiuta išduotų paskolų uh, E, klausimų. Kai mama būsto paskola, e, žmogus e, turbūt savo gyvenime didžiausią finansinį įsipareigojimą prisima ir dėl to mums reikia gyvybingos, konkurencingos būsto paskolų rinkos, kad žmonės galėtų rinktis, bet taip pat, kad žmonės reikia užtikrinti žinotų, ką jie įsigyja ir kokią prisima riziką. Vienas iš produktų, kuris neseniai išpopuliarėjo, buvo uh, paskolos būsto išduodamos užsienio valiuta. Ir daugelį metų e, tokios paskolos užtikrindavo žemas palūkanų normas. Bet neseni e, poslinkiai parodė, kad jie gali e, sukelti problemų, kartais namų ūkiai negali apsiginti nuo staigių valiutų kursų pokyčių. Ir Šveicarijos frankais išduotos tokios paskolas yra geras pavyzdys. Kroatijoje, Lenkijoje, Vengrijoje ir Rumunijoje tokios paskolos buvo labai populiarios. Tačiau, kai Šveicarijos nacionalinis e, bankas e, atkabino e, nuo euro pernai e, Šveicarijos franką, e, aptarnavimas būsto tokių paskolų labai pabrango ir dėl to namų ūkiams buvo labai sunku gražinti paskolas, tai taip pat sukėlė spaudimą vyriausybėms padėti tiems žmonėms, kurie susidūrė su problemomis. Kai kurios valstybės jau yra prieimusios įstatymus, kai kurios e, svarsto tą padaryti. Dėl to, ką padarė komisija. Galvodama apie ateitį, mes ėmėmės veiksmų, norėdami užtikrinti, kad rizika siema su paskolomis užsienio valiuta e, būtų geriau e, valdoma užtikrinant apsaugą vartotojų būsto paskolų direktyva. Direktyvoje išdėstos uh, E, nuostatos. E, ir e, žiūrime taip pat dabar į tai, ką daryti su dabar išduotomis būsto paskolomis ir dirbame su vyriausybėmis, kad rastume geriausią išeitį. Taip, reikia apsaugoti vartotojų interesus, bet taip pat mes turime užtikrinti, kad bet kokia priemonė, kuri bus įdėkta, atitiks visiškai bendrosios rinkos principus ir kad nebus neproporcingai e, suvaržytas laisvas kapitalo judėjimas ar Europos įmonių e, laisvė imtis verslo bet kur Europos Sąjungoje. Mes taip pat turime uh, E, įvertinti galimą žalą investuotojų pasitikėjimui, jeigu mes e, sugriautume teisinį aiškumą. Kroatija pasirinko priimti teisės aktus, kurie leidžia skolininkams konvertuoti paskolą šveicarijos frankais į paskolas išreikštas eurais pagal e, keitimo kursą, kuris buvo prieš šveicarijos franko nuvertėjimą. Ir e, tokiu būdu žmonės mokės tiek, kaip už paskolą pasimta praeitie eurais. Bet e, konvertavimo e, kaina yra maždaug 1 milijardas eurų. Ir tai tenka bankams išdavusiems paskolas, ta našta, neatsižvelgiant į skolininkų aplinkybės. Komis, su komisija dėl teisės akto projekto nebuvo konsultuojamasi ir Kroatijos vyriausybė neprivalėjo to daryti. Po e, šio įstatymo patvirtinimo mes įvertinome tai, ar e, kredit, vartotojų kreditų e, įstatymas Kroatijoje patvirtintas atitinka bendrosios rinkos E, principus. Ir dabar norėčiau Jums pristatyti mūsų pradinę analizę. Aišku, kad tikslas apsaugoti skolininkus, norint išvengti skolų krizės, gali pateisinti apribojimus laisvam kapitalo judėjimui ar e, steigimosi laisvai bet mūsų nuomonė leisti skolininkams keisti paskolas iš Šveicarijos frankų į eurų mažu žemų keitimo kursu ir užkraunant beveik išskirtinai skolininkams to naštą yra kur kas daugiau negu kas yra būtina, norint išvengti krizės ir apsaugoti e, skolininkams. Šią problemą aiškiai reikia spręsti ir mes turime rasti proporcingą sprendimą pagal sutartyse numatytas laisvės, kad e, išlaikytume pasitikėjimą Kroatiją, investuotojų pasitikėjimą. E, Šis klausimas ECOFIN taryboje buvo svarstomas, mes stebime situaciją labai atidžiai. Kroatijoje taip pat žiūrime į tai, kas vyksta kitose šalyse, kurios dabar svarsto, ar priimti ar nepriimti atitinkamus teisės aktus. Mes paliekame visas galimybės atviras, įskaitant. E, galimybę pradėti sutarties pažeidimo procedūrą. Mes su Kroatijos vyriausybė nuolat palaikome e, ryšius, jums sako, kad nori rasti išėtį, taip pat kalbame su atitinkamais bankais, kad būtų rastas. E, labiau subalansuotas požiūris e, užtikrantis e, teisingesnį pasidalymą naštą. Aš suprantu, kad reikia pažangos pasiekti greitai arba reikės imtis atitinkamų veiksmų. Mums reikia sprendimo, kuris užtikrintų deramą pusiausvyrą, kuris atitiktų ES teisės aktus, apsaugotų vartotojus ir taip pat investuotojus bei bendrąją rinką Tai yra sprendimas, kurios, kurio mes ir toliau sieksime ir kurį norėtume matyti visose valstybėse narėse, kuriuose e, kyla tam tikras susirūpimas dėl to. For... Ačiū komisarė. Dabar e, frakcijų atstovai galės užduoti klausimus ir pasisakyti. Pirmiausia, EPP vardu, ponas Karas, prašom, pasisakyti. Pirmininkė komisijos nariai, ponės ir ponai, noriu padėkoti komisijos nariui už atsakymą į mūsų užduotą klausimą. Šį klausimą mes pateikėme tam, kad Rumunijoje, Bulgarijoje, Lenkijoje, Bulgarijoje ne, Kroatijoje priimti įstatymai, kai kurie netgi atgalinė data dėl e, užsienio valiuta paimtų paskolų konvertavimo sudrebino pasitikėjimą egzistuojančią sistemą, e, teisinių užtikrintumų. Pastarieji žingsniai sukėlė didžiulį susirūpinimą dėl e, teisės aktų galiojimo, pasitikėjimo jais ne tik šiuose šalise, bet apskaitai viso Europos Sąjunga. Europos centrinis bankas pasakė, kad šios priemonės padarys neigiamą įtaką finansiniam stabilumui, bankų sektoriui, realiniai ekonomikai ir gali persimesti taip pat ir į kitas valstybės narės. Todėl noriu labai aiškiai pasakyti, Europos populistai ir aš čia išvelgiu tam tikras sąsajas neturi turėti teisė sudrebinti mūsų mm, teisinės valstybės pamatus, siekdami trumpalaikės politinės naudos, nes tai yra vienas iš svarbiausių ES ramščių. Turime ginti ES teisinės vertybės ir neleisti kad atgalinė tvarka priimami teisės aktai sumažintų pasitikėjimą teisinė e, sistema. <clears throat> Taigi papildomai norėčiau Jums užduoti komisijos nari keletą klausimų, kadangi Jūs į juos atsakėte ne visapusiškai. Noriu paklausti, e, Kokios valstybės iš anksto informavo komisiją, kaip įpareigoja ES teisė, e, kad ketina priimti tokius įstatymus, kokiu priemonių ketinate imtis e, tose valstybėse, kuriuose yra numatomas atitinkamas diskusijos, rengiamasi priimti tokius įstatymus prieštaraujančius ES teisėjai ir suvaržančius laisvą kapitalo judėjimą ir kokius pavojus šiame kontekste išvelgiate, kaip jūsų vertinimu vienas iš pagrindinių ES ramščių tai yra laisvas kapitalo judėjimas ir teisinis užtikrintumas, jeigu atgalinė tvarka yra priiminėjami įstatymai, e, pagal kuriuos yra nustatomas dirbtinis e, konvertavimo valiutos keitimo e, <clears throat> tarifas. Ir, uh, valiutos keitimo santykis. Kaip galite užtikrinti, kad tokios trumpalaikės populistinės priemonės e, nepakenktų stipriosiams ES e, teisinės ir finansinės sistemos pusėms. Ačiū dabar socialistų demokratų frakcijos vardu. Kalbės Katalin Sorin Ivan. 8,5 minutės, prašau. Galvojau, kad man suteikiama mažiau laiko. Băncile trebuie protejate, sigur, piața unică europeană. Reikia saugoti bankus ir savame suprantama bendroji rinka ES yra labai svarbi, taip pat kaip ir teisinis stabilumas, prognozuojamumas investuotojams. Tačiau mes čia turime nepamiršti kad paskolų sutartį sudaro dvi šalis, kurios turi vertinti taip pat ir atitinkamą riziką bei ją pasverti. Taigi viena iš sutarties šalių yra bankas, kuris e, gauna palūkanas už paskolas, draudimo įmokas, tačiau taip pat turi prisimti ir tam tikras rizikas. Žinoma, mes prisiminame šiame kontekste 2008 krizę ir pamename kai 7 metais arba 6 metais e, palūkanų normos už paskolas e, siekė 10 procentų ir daugiau, taigi paskolų kaina tuo metu buvo labai aukšta ir nemažai bankų klientų e, mokėdavo ištisus metus tokias aukštas palūkanas ir per kelius metus bankai atgaudavo paskolintas lėšas. Tačiau kai e, bankų klientai nesugebėdavo gražinti paskolų, būdavo bankai atimdavo iš jų įsigytą nekilnojamą turtą, o e, gražintą paskolos dalį bankai pasilikdavo savo. Taigi e, šiuo atveju nuostolių didžiausių patirdavo klientai. Taip pat turime nepamiršti, kad 2008 metų krizė sukėlė bankai, kurie tapo investiciniais bankais, kurie e, be jokių pakankamų garantijų suteikdavo nekilnojamo turto įsigijimo e, paskolas, kurių klientai nesugebėtų gražinti net ir per dešimt savo gyvenimų. Taigi bankų e, sistema ir jos godumas po to e, kainavo mums visiems ir puikiai pamename, kad bankai buvo išsaugoti, investicinių bankų vadovai išlaikė savo investicinės pajamas ir pelnus, tuo tarpu paskolų gavėjai prarado savo e, prarastą įsigytą nekilnojamą turtą, tačiau dabar dar turi mokėti paskolas. Ir jūs minėjote e, kainą, e, e, kurią dabar turi sumokėti banko sektorius milijardo eurų tam, kad ta situacija susinormalizuotų. Ir kad dėl dabartinių aplinkybių bankai patiria tam tikrą spaudimą. Tačiau reikėtų paminėti ir kitus skaičius. Reikia įvertinti per tą laikotarpį išduotų paskolų apimtis už palūkaną susirinktą bankų pelną, e, nuomos e, e, įplaukas bankams už iš klientų atimtą nekilnojamą turtą ir nekilnojamo turto rinkos kainų pokyčių atneštą pelną. Pavyzdžiui, Rumunijoje kai kurie bankai atėmė nekilnojamą turtą iš asmenų, kurie negalėjo gražinti savo paskolų įmokų ir e, bankroto administratoriai pardavė pusvelčiui e, šį nekilnojamą turtą, o jį įsigijo su paskolas išdavusiais bankais susiję asmenys. Taigi Mes turime kalbėti šiandien tik apie laisvą kapitalo judėjimą, mes turime kalbėti taip pat ir apie finansų sistemos atsakomybę, turime kalbėti apie banko atsakomybę ir tas priemonės, kurių gali imtis e, bankai arba turi imtis bankai išduodami paskolas. Niekas netrukdo bankams e, pareikalauti papildomų garantijų išduodant paskolas tam, kad klientai jų galėtų pasirinkti e, ir kokią teisė e, būtų taikoma, kokias teisinės nuostatos būtų taikomos e, atitinkamos nekilnojamo turto paskolos e, pasiraš, sutarties pasirašymo atveju, pavyzdžiui, Rumunijoje dabar buvo patvirtintas įstatymas, pagal kurį tie piliečiai, kurie nebegali mokėti paskolų įmokų, gali gražinti įsigytą nekilnojamą turtą bankui ir e, tokiu būdu, tokiu atveju jų skolos yra nurašomos. Taigi paskolos sutartyje dabar yra įtraukiamas labai aiškios nuostatos, kurios teigia, kad nekilnojamo turto įsigyto vertė už paskolą padengia paskolos vertę. Taigi jeigu nekilnojamas turtas yra gražinamas bankui, tai paskolų daugiau gražinti nereikia. Jūs kalbate, kad bankai patiria didelių nuostolių. Tačiau kokie tai yra nuostoliai? Jeigu e, įprastas asmuo moka 30 procentų <clears throat> šankstinės įmokos už e, įsigytą nekilnojamą turtą, moka palūkanas už paskolą, tai e, bankas savo rankose turi 30 procentų iš ankstinės pradinės įmokos, e, palūkanas mokamas kas mėnesį ir nekilnojama turta, kuris turi savo vertę. Tai aš čia nematau, e, kur tas bankas patiria kokį nors nuostolį. Aš manau, kad bankai turėtų grįžti prie savo pirminės funkcijos, o ne apsiriboti vien tik tai investicijomis. Dėkuoju EKR vardu. Ponas Angelas Džambatskis. Dėkuoju, Mm, gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, kuriems įdomios šios diskusijos. Niekas nebejoja, kad paskolos užsienio valiuta gana paplitusios kai kuriuose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, paskolos e, šveicarijos frankais buvo labai populiarius rytų Europoje. 60 procentų dabar neveiksnių paskolų ir yra tos paskolos, kurios išduotos ne e, užsienio e, valiuta. E, kas yra įdomu, Junktinės karalystės ir Luksemburgas yra tos šalys, e, kuriuose e, išduodamos užsieniečiams paskolos. Tos šalys yra tarptautiniai finansų centrai. Mes žinome, kad tokios paskolos yra patrauklios, nes jų gražinimo laikotarpis ir ilgesnis palūkanų normos žemesnis, bet taip pat jos gali būti ir rizikingesnės, nes žmonės negauna tomis valiutomis pajamų ir taip pat kenčia nuo e, rizikos užsienio valiutos. E, Šveicarijos frankais paskolos išduotos populiarios e, centrinėje rytų Europoje ir kaip žinia, lyginant su franko kursas pasikeitė ir žmonės priversti dabar mokėti kur kas daugiau, negu ketino numatė pradžioje. 2008 e, metais bulgarai e, nepaprastai daug skolinosi šveicarijos frankais, e, bet. Bet tai buvo anksčiau, o dabar jau eurais arba Bulgarijos valiuta įmamos paskolos, nes jos laikomos labiau prognozuojamomis, taip pat euras yra stabilesnis. Aš taip pat norėčiau paminėti nesažningos priekybos direktyvą. Europos teisingumo e, teismas yra e, daug kartų minėjęs savo sprendimuose nesažiningas sąlygas išduodant būsto paskolas. Guja vardu Pone Marisa Matijas, šešios minutės, prašom. Ačiū, gerbiamą pirmininkę, komisarę. Um, atrodo, kad kalbame labai konkrečių klausimų. Dide, tai yra didesnės problemos dalis, apimanti ir kitus sektorius. Um, atrodo, jog diskusijos pavadinimas yra klaidinantis. E, juk šiuo atveju reikia įvertinti, kiek paskolų paimta nacionalinė valiuta visų pirma. Nesivadovaukime iliuzijomis. Tokios praktikos tikslas yra panaikinti riziką ir nuimti atsakomybę nuo finansinių institucijų pečių, perkeliant ją klientams vienintelis pagrindimas, kodėl bankai vykdo vienokią ar kitokią veiklą, yra jų pelnas. E, taigi, bankai vis dėlto turi prisijimti bent jau rizikos dalį, jei ne visą, e, pas, e, visą atsakomybę. Tai reikia akcentuoti, kalbant apie paskolų uždavimą, tačiau dažniausiai tai pamirštama kalbant apie paskolas, vartojamasias paskolas ir panašiai. Daugelis šeimų susiduria su tragiškomis pasiekmėmis, kai nesugeba susimokėti, iš jų atimami būstai ir vis tiek um, jie privalo mokėti. Manau, kad tokia situacija netoleruotina ir parlamento uh, finansų ir pinigų komiteto pozicija e, šiuo atveju daugiausiai e, kalba apie Europos institucijų vaidmenį reguliuojant finansų sektorių. Aišku, Europos finansų institucijos gali kištis į nacionalinės finansų sistemas, bet buvo ir neteisėtų įsikišimo priemonių. Uh, E, kalbant apie privatizavimą ir panašiai, o kai kurie piliečiai, kurie atsisako sutarčių, kurios e, nėra visiškai teisėtos ar nesilaiko e, teisėtumo principų, yra baudžiami. Taigi tai pakerta europinės vertybės. Kita vertus, kalbant apie viešųjų pirkimų sutartis, tai tie, kas laimi viešuosius konkursus, nusisuka nuo piliečių ir žiūri savo pelno, o ne piliečių interesų. Taigi, komisarė, Europos institucijų patikimumas e, visoje Europoje labai sumažėjęs, tas įvaizdis suprastėjęs. Negalime e, nepam, nematyti, kokia didžiulė našta tenka mūsų piliečiams E, negalime ginti finansų sektoriaus ir e, prastinti piliečių padėties. Mes e, suinteresuoti konkrečiamis priemonėmis, rezultatais, konkrečiais rezultatais apsaugant piliečius, kaip jūs saugote vidaus rinką ar finansų sektorių. Ačiū. Ačiū. Ačiū gerbiamoji e, parlamentarė už pasisakymą. O dabar ponia Kristina Morvai, pusantros minutės. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Tikrai nekantrai laukiu šių diskusijų ir net negaliu patikėti, kad buvo į darbo atvarkę atskirų klausimų įtrauktas paskolų užsienio valiuta klausimas. Ir eurokratai gauna šimtus e, laiškų e, kiekvieną dieną iš paprastų žmonių, kurie kalba, kad jau e, priejo skurdo riba, jau, jau nebegali daugiau kentėti ir taikstyti su tokia baisė situacija dėl, pavyzdžiui, nesugebėjimo gražinti e, paskolos. E, paskolos yra modernios e, E, vergovės forma. Paskolos sugriauna šeimas. Ir iš tikrųjų e, piliečiai laukia, kad čia Strasbūrė ar Briuselyje kažką padarytume piliečių labui. Tuo tarpu mes inicijuojame pažeidimų nagrinėjimo procedūras, pavyzdžiui, šiuo atveju Kroatijos atžvilgiu, vien dėl to, kad ši atsistojo į nukentėjusiųjų, į piliečių pusę ir gina juos nuo bankų. Mes esame su Kroatija, ją remiame ir manau, kad jūs turėtumėte gėdytis savo veiksmų ir pasisakymų, nes esate paslėptais ryšiais susijęti su europinė mafija, europinėmis finansinėmis struktūromis. Reikia gėdytis tokių pasisakymų. Pone komisarė, kaip elgsite žmonių atžvilgių? Jūs, aišku, norite saugoti, išsaugoti, padėti bankams, bet kaip padėsite paprastiems piliečiams? Ačiū. Um, deputy Iži Pospišil. E, ponas Pošpisil, tris minutės. Ačiū pirmininkė. Tikrai labai įdomios diskusijos. Gaila, kad ketvirtadienį po piet tokiai svarbiai temai tesuradome laiko. Komisarė, atidžiai klausiausi to, ką jūs kalbate. Džiugu, kad Europos komisija mano, kad svarbu kalbėti su atskiromis nacionalinėmis vyriausybėmis kurios siūlo teisės aktų projektus dėl konversinių priemonių. Džiugu, kad norite padėti sunkia socialinę padėtį išgyvenantiems žmonėms. Bet svarbu ir nesugriauti vieningos rinkos Europos Sąjungoje. Negalime e, sprendimų priminėti atgalinę tvarką ir pažeidinėti Europos integracijos principų. Viena vertus, užjaučiu žmonės, kurie pasijėmė e, paskolas kitą valiutą ir dabar patiria tikrai didelį spaudimą. Kita vertus, tai negali sąlygoti teisės aktų, kurie kirstusi su ES teisės aktais. Džiugu komisarė, kad sekate susidariusią padėtį ir sprendžiate klausimus. Na, o jeigu nacionalinės vyriausybės nori padėti savo piliečiams prisijėmusiems riziką, Jie juk norėjo išlošti, paimdami patogią paskolą. Tai vyriausybės, aišku, tai gali daryti, bet neaukojant verslo interesų, neaukojant kitų e, įsiskolinusių interesų. Nes jeigu padėsime vienai skolininkų grupiai, tai kaip bus su kitomis, ką jie galvos, o kaip bus su žmonėmis, kurie paėmė paskolą nacionalinę valiutą, suvokime, kad vieni išlošia kitų kainą. Aš atstovauju Čekijos Respublikai, gerbiamas komisarė. Tuo metu, kai rytų Europoje buvo paskolų užsienio valiuta bumas, didžiaja dalimi tai buvo paskolos šveicarijos frankais. Aš dirbau vyriausybėje ir stengiausi perspėti savo piliečius dėl uh, E, grėsmės, kurią keltų tokios atrodytų iš pirmo žvilgsnio labai patrauklios paskolos. Ir pas mus, e, mūsų laimiai, tokių problemų daug mažiau nei kaiminėse valstybėse. Bet kyla klausimas, kaip vyriausybės prisidėjo prie šios problemos išvengimo. Ar buvo perspėta, perspėti piliečiai, kad e, rizika vis dėlto imti tokią paskolą užsienio valiutą yra labai didelė? ar buvo aiškintos pasiekmes. Taigi reikia kalbėti su nacionalinėmis vyriausybėmis, ieškoti sprendimo, kuris nesugriautų bendros rinkos, kas yra tikrai didžiulė vertybė. Ačiū. Ačiū labai. Poš, ponas Pošil norėčiau e, padėkoti, kad laikėtės laiko ribos, toliau panašonas keli. Tris minutės. Aišku, niekas nėra tobulas, suprantate. Tiksliau, e, norėčiau steigti žodį e, ponui vicepirmininkui 8 e, minutės. Kolegos, pažvelgus į valiutų pasiskirstimą pasaulyje, aiškiai pamatysime, kad didžioji dauguma valiutos sutelkta vienose rankose. Ir norint skatinti nacional... E, norint skatinti priekybinius ryšius, tai kartais reikia atsisakyti nacionalinės valiutos ir pereiti tokių stambių valiutų kaip doleris, svaras sterlingas, juanis, rublis. Link pagal e, centrinį banką e, šių metų sausio mėnesį didžiaja dalimi daugiausia paskolų buvo paimta e, e, e, euro, dolerio ir franko pavydalu. Ir priklausomai nuo valstybės, priklausomai nuo paskolos pobūdžio, pati paskola gali būti labai skirtinga. Pavyzdžiui, vienokios paskolos yra E, Bulgarijoje, kitokios e, Vengrijoje. Mm, įdomu, kad kai kuriuose valstybėse tokiuose kaip e, Lenkija paskolų užsienio valiuta yra daug mažiau, tuo tarpu Maltoje mm, jų yra daug daugiau. Taip pat skiriasi paskolų dydžiai priklausomai nuo šalies E, ekonominio jos augimo, stabilumo. E, piliečiai apsisprendžia, kokią valiutą išmintingiau imti paskolą. Paskola užsienio valiuta, ne vietinė valiuta kai gražinimo sąlygos yra nustatytos pagal atgalinį e, susitarimą, reiškia, kad sutarties šalis pagal nustatytą valiutos e, santyki turi ir gražinti tą paskolą. Bet čia reikia veiksmingos reguliavimo sistemos, kad būtų e, sukurta aplinka, kuomet e, potencialus skolininkai žinotų, kokiomis sąlygomis reikia vadovautis, e, norint tą paskolą gražinti. Jie turi suvokti ir galimą e, valiutos e, santykio sviravimo grėsmę. Pavyzdžiui, Bulgarijos kronos ar, e, atvežu, Bulgarijos levai ir, ir Danijos kronos yra susijęs su eurais. Taigi paskolos šiomis valiutomis ir jų gražinimo sąlygos bei sumos priklausys nuo euro e, stiprumo. Na, o jeigu, pavyzdžiui, bus nuspręsta pasijimti paskolą franko ar rublio e, valiuta, tai jau sąlygos bus visiškai kitokios. Jūs e, taip pamenate, kad e, Ukrainos gryvinai ar Rusijos rublių nuvertėjus per pastarosius metus taip pat mūsų skolininkams kilo rimtų problemų. E, esant bendrijos krizai ar valstybės viduje finansinėms problemoms, pavyzdžiui, kaip kalbama apie Graikiją, reikia kalbėti apie tai, kad tam tikros paskolos tampa labai nestabilios. E, jeigu bendroji valiuta turi nustatytą keitimo santyki, tai tuomet ir gražinimo sąlygos bus e, labai aiškios. Įvairūs klausimai prieš keletą mėnesių buvo pateikti komisijai, ypač kalbant apie retrospektyvų valiutų santykio nustatymą e, paskoloms ir šiuo atveju reikia suprasti, kad dažnai asmenys ima asmeninės paskolas arba perkasi automobilius užsienio valiuta ir tuomet daugeliu kyla didžiulė grėsmė, gražinant paskolą, jeigu labai greitai valiutų santykis pasikeis taip pat paskolas būstui. Jos dažnai konvertuojamos užsienio valiuta. Šiuo atveju konversijos gali būti reikalingos stabilumui užtikrinti. Vienas iš esminių klausimų tai yra tas atgalinis e, keitimo mechanizmas, nepasinaudojant rinkos e, santykių, rinkoje esančių valiutų santykių. E, kažkokios dirbtinės taisyklės ribotų judėjimo ar įsisteigimo laisvę. Bet nesant tokių taisyklių vidaus rinkoje vartotojai neturi pasitikėjimų. Prieš keletą metų uh, Europos teisingumo teismas nustatė, kad kai kurie finansiniai sandoriai e, vykda, vykdomi ES vis dar nereglamentuoti ES teisės. Taigi, gerbėmiai kolegos, reikia panaikinti visas spragas ir iš teisinės pusės. O, reglamentuoti šios klausimus, ieškant suderinamumo tarp atgalinio konvertavimo ir e, tam tikrų įsipareigojimų e, valstybių narių lygmenių ar ES lygmenių. E, be kita ko, jeigu e, mano minėtas teisingumo teismo sprendimas yra pagristas, tai būtina e, teisinę sistemą išplėsti ir taikyti jau anksčiau prisimtiems finansiniams įsipareigojimus. Ačiū. Paldies, starczy półtesku. Dziękuję. E, bardzo proszę e, teraz o zabranie głosu. Labai ačiū. Toliau pasisakys Stanislavas Polčiakas. Prašom, trims minutėms. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau pasakyti, kad aš Nepaprastai apgailestauju, kad ketvirtadienį po pietų svarstome šį labai svarbų klausimą. Kita vertus, man labai buvo malonu išgirsti komisijos nario. Jis e, labai aiškiai pademonstravo, jog komisija į šį klausimą žiūri labai rimtai ir aš tai vertinu, nors dar daug ką reikia mums padaryti. E, ši problema Čekijoje e, nėra kažkas labai ypatingo, mes nenukentėjome nuo šios problemos. Tačiau daug vidurio ir rytų Europos šalių tikrai jaučia pasiekmes šio reiškinio. E, užsienio valiutomis išduotos būsto paskalos E, kai kuriuose šalyse e, pasitaikė dažniau negu, pavyzdžiui, vietos valiutomis išduodamos paskolos, kur kas e, jų yra daugiau tokių pasimta. Ir dėl valiutų kursų kitimo net ir nepasikeitus palūkanų normoms skola išaugo žmonių. Ir dėl šio reiškinio kai kurios valstybės narės nutarė atgalinę datą įdėkti e, priemonės, pavyzdžiui, konvertuojant užsienio valiutą išduotas būsto paskolas į paskolas vietos valiutą. Bet šių šalių e, žingsniai e, kenkia vienam iš pagrindinių ES principų, tai yra laisvam kapitalo judėjimui. Ir e, mes, kitas e, svarbus ES principas yra teisinės valstybės e, principai. Aš suprantu, kad kai kurios valstybės narės e, bando išspręsti socialinės aplinkybės kai kurių skolininkų, tačiau atgalinė data taikyti priemonės e, negalima, tai turi būti pasmerkta. Mes turėtume kalbėti apie prevencinius veiksmus ir e, taip pat geriau informuoti skolininkus. Bet nereikia tokių drastiškų žingsnių, kurie kenkia Europos integracijos principams ir investuotojų pasitikėjimui. Taip, aš suprantu, kad yra daug problemų. Kartais yra piknaudžiaujama e, sutartimis e, skirtingos palūkonų normos Vengrijoje galioja ir Europos teisingumo teismas e, ėmėsi tų bylų eh, ir sprendimais savo anuliavo eh, nuostatas, kurios buvo pelningos ir naudingos tik eh, bankams. Jūs kalbėjote komisijos narė apie vartotojų teisės. Aš jaukiuosi, kad jūs tai paminėjote. Mes turime sustiprinti jų teisės, bet taip pat neturėtume pakengti teisinės valstybės principams. Dėkoju. Toliau pasisakys ponas Šonas Kelis. Taip pat jums trys minutės, prašom. Ačiū, pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad galiu pasisakyti savo frakcijos vardu šiuo klausimu. E, diskusija yra svarbi. ECB palūkanų normos yra nepaprastai žemos, bet tuo pačiu metu airijos žmonės atsiduria tokioje situacijoje, kai kintamos palūkanų normos už būsko, būsto paskolas e, verčia žmonės atsidurti labai e, prastoje padėtyje. Palūkanų normos e, varijuoja nuo 4 iki 2 procentų. Ir e, mes kreipiamės dėl to į ECB e, pirmininką Mario Draghi, tikimės e, pozityvaus atsakymą, bet kiti dalykai irgi kelia susirūpinimą, e, kaip kad aukštos palūkanų normos. Airiams paskolos e, išduotos užsienio valiutomis atrodo kur kas patrauklesnės. Airis e, gali labai daug trumpalaikėje perspektyvos sutaupyti pasėmęs E, paskola būsto kita e, valiuta, tačiau reikia galvoti apie ilgesnę perspektyvą, reikia pagalvoti apie riziką galimą, nes gali tekti sumokėti kur kas daugiau negu planuota. E, dėl to reikia kaip galima griežtesnius reikalavimus kelti dėl informacijos, kurias turi surinkti bankas prieš išduodamas tokias paskolas. Ir jeigu e, vis tik tai išduodama e, valiuta, valiutų, atsiprašau, paskolų daug užsienio valiutomis, e, tai gali pakenkti ekonomikai dėl to, kad vartojimas gali nukentėti ir būstų paklausa. Ir reikia taip pat E, galvoti apie tai, kad e, e, žmonės pasiskolinę paskolas užsienio valiutomis labai priklauso nuo valiutų kursų. Ir jeigu žmonių daug negalės gražinti tokių paskolų, tai gali vėlgi sukelti labai daug bankruotų. Ir aš norėčiau perspėti jungti jungtinę karalystę. Jeigu Britanija išstotų iš ES, tai e, Junktinė karalystė e, turės išduoti daug paskolų užsienio valiutą ir tai gali sukelti nestabilumą. Aš e, sveikinu komisiją dėl to, kad ji pripažino, jog reikia taikyti atsakingo skolinimo ir skolinimosi sąlygas. Tai labai aktualu ir mano šaliai, Airijai, kuri nukentėjo nuo finansų krizės. Aš taip pat noriu pasakyti komisijos nariui, e, kad mes labai vertime jūsų gerą e, darbą ir dirbkite taip ir toliau. Ir reikia, kad valstybės narės įgyvendintų nuostatas, kurias išdėstytos yra būsto paskolų direktyvoje. O tie, kurie imasi. E, paskolas užsienio valiuta, tegu e, nepamiršta, kad kartais e, vilkas gali slėpti savies kailyje. Dėkoju. Ačiū Jums.